Ačiū poniai ministrai. Dabar baigsime diskusijas. Dėkoju visiems, kurie dalyvavo tose diskusijose. Taip pat pirmininkas dėkoja ir vertėjams. Pagal 231 21 straipsnio 4 taisyklę darbo tvarkos taisyklėse norėčiau pažymėti, kad ne, negavome jokių pataisimų iki 5 valandos papildomų, taigi e, pateikti iki tos valandos pataisimai yra patvirtinami. Dabar kitas darbo tvarkės klausimas. Pirmiausia, išklausysime tarybos ir komisijos pareiškimų.